regarding today's agenda, at the request uh, of Mr. Gambus, item 6 on the European. Labas rytas, kas dėl šios dienos, tai sukeisime pono Gambos prašymų ketvirtą ir šeštą darbo tvarkės punktą. Šeštas punktas Europos jūrų reikalų žuvininkystės fondas. 17 ir 23 trys tie klausimai, balsavimo klausimai bus perkelti į rytinę posėdžio dalį. Jeigu jokių prieštaravimų nėra, tai siūlau pritrauk, e, patvirtinti darbo atvartę. E, taip pat e, pateikta ataskaita Envės misiją į Europos aplinkosaugos agentūros būstinę Kopenhagoje 17-18 rugsėjo ir taip pat 16-18 Liepos 2018 metais buvo surinktas aukšto lygio politinis forumas dėl tvaraus vystimosi Niujorke. Taip pat e, lapkričio 27 dieną Europos parlamentas kartu su Europos komisija e, vykdys aukšto lygio konferenciją ES tyrimai ir inovacijos mūsų kasdienime gyvenime. Konferencija vyks parlamente, plenarinių posėdžių sal, salėje. E, bus kalbama apie tyrimo projektus, kurios finansavo Europos Sąjunga ir turėsime galimybę pasimėgauti ir pasidžiaugti pasiektais rezultatais. Mm, taip pat bus galima pakalbėti apie inovacijas, apie tyrimus su ES institucijų narais, valstybėmis narėmis, universitetais, tyrimų centrais pirmininkas Tajanis ir komisijos narys Moedas bus e, konferencijos e, rengėjai. Ir e, žinoma, Envi nariai dalyvaus konferencijoje ir bus už ją atsakinga. Visa informacija pateikiam, bus pateikta Europos parlamento puslapyje ir išsusta mūsų komiteto nariams. Dėl vertimo e, šiandien verčiama į 20 kalbų šis posėdis, o kas dėl e, transliavimo šis posėdis yra transliuojamas ir visi elektroniniai dokumentai yra teikiami. Kas dėl sąjungos civilinės saugos mechanizmas, parlamente vyko šį pirmadienį trilogas, buvo kalbama apie biudžeto klausimus, akivaizdu, kad tarybos ir parlamento pozicijas skiria labai didelis atotrukis ir labai sunku tą atotrukį sumažinti. Tarybos pozicijoje e, kalbama tik tai apie lėšų perskir, perskirstimą. E, kalbama, tarybos dokumentas kalba apie prevenciją apie info, ir apie tai, kad už tas rytis turi būti bendrai atsakingos ir valstybės narės. Parlamentas, žinoma, prieštarauja tokiems automatiniams veiksmams. Taip pat e, išsiskiria nuomonės ir dėl RSKU rezervo. E, mums kyla klausimas, kaip ta sistema veiks ir kokia tikroji jos pridėtinė vertė. Pirmininkas e, pirmininkaujančioji nori pasiekti kompromiso, bet priešingai negu parlamentas e, nerodo jokių kompromisų. Taigi kitas trilogas yra numatytas lapkričio pradžioje. O dabar pereikime prie šešto darbo tvarkės e, klausimo Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo. Pranešėjas yra ponas Gambus ir taigi jums suteikiamas žodis. Birželio 12 dieną komisija pateikė naują teisėkuros pasiūlymą dėl Europos jūrų ir žuvininkystės fondo. E, lėšos e, turi būti skiriamas iš e, bendrojo žemės ūkio politikos fondo. Įgyvendinant uh, tvaraus vystimosi darbo atvarkai iki 30 metų. Ir e, manau, kad šis komisijos pasiūlymas yra tinkamas pagrindas tolimesnėms diskusijoms. Teisėjų kūros darbui, siekiant pagerinti aplinkosauginę situaciją, ir e, sumažinti jūrų taršą. 30 procentų fondo lėšų turėtų būti panaudota kovai su klimato kaita, siekiant Paryžiaus konferencijos e, tikslų. Noriu padėkoti už tai, kad e, komisija palengvino mums darbą, atsižvelgdami mūsų poziciją, savo nuomonėje, atkreipime dėmesį į tris aspektus - priekrančių žvejybą, laikiną žvejybos sustabdymą ir visišką žvejybos sustabdymą tam tikrose regionuose. Ta būtina padaryti atsižvelgiant į aplinkos sauginius, socialinius, ekonominius aspektus, patikime atitinkamus pasiūlymus pakeitimų. Katalonijoje buvo įgyvendintas ir išbandytas <clears throat> bandomasis projektas, įtraukiant visus suinteresuotus subjektus, valdžios atstovus, žvėjų organizacijas, tai vyriausybinės organizacijas, žuvų perdirbimo e, įmonės e, ir atsižvelgiant į jų neturimą informaciją, administracinius gebėjimus, sprendimo prieimimo gebėjimus, Tik e, tokiu būdu bendromis pastangomis mes galime išsaugoti ekosistemas ir užtikrinti ekologinės ekonomikos vystimą. Šis modelis buvo pripažintas ir ECAO tinkamu. E, <clears throat> jūrininkystį, tačiau taip pat turime numatyti ir galimybę e, pritaikyti naujus administravimo mechanizmus, kurie galėtų būti neprivaloma tvarka taikomi taip pat ir e, profesionaliai žvejybai, mėgėjiškai žvejybai ir žuvų veisimui. Taip pat e, turėtume e, nuolat įvertinti naujai atsirandančią e, informaciją tam, kad e, <clears throat> jūrininkistė ir jūrų ūkis e, žuvų, žuvininkistė būtų tvarkoma ekologiškai ir tvariai. Bet tų būtina atsižvelgiant tam tikrus duomenys apie biologinį įvairovę, kaip numatyta reglamente, numatyti galimybę laikinai sustabdyti žvejybos veiklą. Ir numatyti tinkamas kompensacijas už žvėjams, už sustabdytą galimybę žvejoti. Iš tiesų, tik tokiu būdu mes galime užtikrinti tiek darbo vietų išlaikymą, tiek ir žuvų išteklių tvarumą. Ir paskutinis, tačiau nemažiau svarbus dalykas, kalbant apie priekrančių žvejybą, teigiama, kad 75 procentai žvybos laivyną, sudaro priekrančių žvybos laivynas, todėl naujajame žuvininkystės fonde būtent į šios aspektus panaudoti lėšus reikėtų atkreipti dėmesį. Tačiau šie argumentai vis tik tai negali būti taikomi visoms žvejybos teritorijoms, nes čia remiamasi tik tai kylio gilių ir naudojama žvejybos įrangą. E, tačiau e, pagal dabartinę tvarką 80 procentams visų pajamų iš žvejybos ir žvejybos įrangos galėtų būti taikomas atitinkamas išimtis. Todėl būtina <clears throat> susijęti šias nuostatas ir jų taikymus su e, pakrančių regionų gyventojais ir e, jų gaminamais gaminiais, nes būtent tie gyventojai yra labiausiai suinteresuoti išteklių išsaugojimu, nes be žuvų išteklių nebeliks žvejybos, be žvejybos nebeliks žvejų, nebeliks darbo vietų ir tokiu būdu smarkiai nukentėtų negausios e, pakrančių žvejų bendruomenės. Todėl uh, Labai svarbu įtraukti visus suinteresuotus subjektus ir asmenys, tiek norėjau pasakyti, ponė pirmininkė, tik tai papildomai dar norėjau paminėti, kad tikiuosi sklandaus bendradarbiavimo su visais šešiais pranešėjais, tam, kad galėtume parengti tinkamą nuomonės projektą, e, kuris sulauktų plataus komiteto ir parlamento narių pritarimo ir padėtų išsaugoti darbo vietas, būtų naudingas vietos priekrančių žvejybai. Ačiū, ponai Gambus. Ponas Stanasesku dabar kalbės. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjui už puikiai atliktą darbą. Rengiant šį pranešimą mes palankiai vertiname komisijos pastangas, rengiant atitinkamus teisėkuros pasiūlymus dėl Europos jūrų ir žuvininkystės fondų nuo 21 iki 27 metų. Kaip žinote, šiame pasiūlyme siekiama e, bendros e, žuvininkystės politikos e, tikslus tinkamiau gyveninti ir atitikti tarptautinius sustarimus dėl vandenynų priežiūros ir išsaugojimo Manome, kad būtina užtikrinti lankstumą, e, rengiant nacionalinės programas ir administracinės nuostatas, bei derinant e, finansavimą ir veiksmus su kitais fondais pagal naują daugiametę finansinę programą. Būtina užtikrinti saveikumą su kitomis ES svarbimis programomis ir fondai šio pasiūlymu. <clears throat> siekiamas paprastinti NFF tikslų gyvendinimą nuo 13 iki 17 metų, nepaisant e, Europos e, jūrininkystės žvejybos ir e, akvakultūros svarbos mes negalime pritarti dabartiniam finansavimo pasiūlymui. Akvakultūra ir uh, E, jos produktų perdirbimas e, sulauks naudos tik tai e, peržiūrėjus tinkamiau dabartinį reglamentą. Kaip žinote, akvakultūra ir žuvininkystė prisėda prie apsirūpinimo maistų saugumo, todėl būtina užtikrinti akvakultūros plėtrą. Šiame kontekste manome, kad investicijos į produktyvę akvakultūrą turėtų, kaip ir anksčiau, būti grindžiamas subsidijomis manome, kad finansavimas yra labai svarbus, siekiant išsaugoti jūrų biologinius išteklius, užsitikrinti apsirūpinimą maistu, saugą, e, e, padėti visis ekonomikai, tinkamai tvarkyti jūras ir vandenynus bei e, rūpintis visuomenės sveikata. Ačiū. Pirmininkė, poniai Maisner, dabar žodis. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjui, kuris nurodė daug dalykų, kurie man yra labai svarbus ir kuriems aš pritariu. 2009 metais patvirtinus integruoto jūrų valdymo politiką prasidėjo naujas etapas ir vandenynai į jūros ES yra labai svarbus dalykai ir tai yra susiję ne tik su žuvininkystė, bet ir su visais kitais e, ištekliais susijusiais su jūrais ir vandenynais. Po to buvo priimtas sprendimas dėl žuvininkystės fondo ir numatyta labai nedaug lėšų integruotai jūrų politikai įgyvendinti. Tačiau vis dėlto tai buvo gera pradžia viskas, visos lėšos buvo naudojamos e, žuvininkystės e, reformos e, programoms, o dabar 46 milijonai yra numatyti 640 milijonų integruotų jūros politikai ir daugiau negu 300 milijonų yra nukreipta į veiklą netiesiogiai susijusią su žuvininkystė. Žinoma, tai yra nedaug lėšų, tačiau vis dėlto galime ir tuo pasidžiaugti, kadangi šitos lėšos leidžia įgyvendinti jūrų erdvės programą, kadangi ji yra pakankamai geras įrankis siekiant užtikrinti taip vadinamą mėlynąjį augimą kuris yra skatinimas pagal uh, mėlynai ramsti 2020. 2,4 milijonai tiesioginių darbo vietų buvo sukurta pagal šitą programą, tačiau svarbiausias dalykas, kad mūsų vandenys būtų švarus ir kita vertus yra patvirtintos ir regioninės strategijos, pavyzdžiui, Baltijos, Adrijos, Jonijos jūros valdymo strategijos, tačiau mes turime kovoti ir su kitais iššūkiais, pavyzdžiui, klimato kaita, jūrų tarša, o visa tai reiškia, kad ES turi imtis e, bendrų veiksmų su kitomis e, valstybėmis. Jūs kalbėjote apie vandenynų valdymą, tai tema, kurios ėmėsi ES komisija ir man atrodo, kad tai yra labai geras pavyzdys, kurį galima išplėtoti įgyvendant integruotą jūrų politiką tiesioginio valdymo mm, kontekste buvo numatyta būtent šiai sričiai daugiau negu 200 milijonų eurų, tačiau mes vis dėlto sustoti negalime, kadangi turime kovoti su nelegale žvejyba, kovoti su jūrų tarša, siekti, kad jūrų ir vandenynų vanduo būtų švarus, o visa tai, kad, reiškia, kad tai reiškia, kad mes turime turėti daug lėšų, tačiau jas tinkamai nukreipti taipogi reikėtų. Ačiū. Pas... No. Okay, great. Then, uh, someone else would like to... Kas dar norėtų kalbėti? komisijos. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjui už nuomonės projektą, taip pat norėčiau padėkoti kalbėtojams, kurių minčių įdėmiai klausiausi. Aš norėčiau išsakyti tik tai keletą pastabų. Pirmiausia, dėl supaprastinimo. Supaprastinimo kontekste yra siūlomos įvairios e, programos, yra veiks, veiksmai, Pavyzdžiui, yra nurodomas e, įvairių privalomuojo pobūdžio priemonių sąrašas ir taip pat yra skelbiama, kas yra e, tos operacijos transakcijos, kuriuoms negali būti teikiama parama ir taip pat nurodomos e, tos finansuojamos rytys, konkrečios rytys. Pavyzdžiui, bendro valdymo programos taip pat šiame kontekste yra finansuotinos. Antra. Tikslas yra siekti kuo geresnių bendros žuvininkysės politikos tikslų įgyvendinimo. Taip pat ES jūrų fondas padės pasiekti ne tik bendros žuvininkysės politikos tikslų, bet taip pat padės siekti tvarios akvakultūros, stiprinti akvakultūras ir taip pat padės geriau valdyti val vandenynus. Taigi, kai kalbame apie požiūrį susijęta su ekosistemomis, nereiškia, kad mes nekreipsime dėmesį į kitą žmonių veiklą. Pavyzdžiui, gero aplinkosauginio statuso siekis jūrų aplinkoje yra tas rytis, kuriai finansavimas turi būti skirtamas iš uh, E, jūrų valdymo fondo. Komisija taip pat siūlo e, stiprinti paramą jūrų žinių kaupimui ir plėtojimui. Pagal tiesioginiai lėšų valdymą iš fondo numatoma finansuoti E, švarių jūrų ir vandenynų e, erdvę. Kalbant apie išteklių iš, išsaugojimo tikslą pagal e, žuvininkysės fondo finansavimą, reikėtų pasakyti, kad Labai svarbu e, finansuoti žvejybos laivyno gebėjimų pajėgumų išsaugojimą ir taip pat e, numatyti galimybės iškrauti e, sugautą išlaimikį pakrantėje. Be to šitos e, lėšos negali būti skirtumos, skir, skirumos pakartotinai ir e, būti skirtos padidinti ir taip per didelius e, pajėgumus. Labai svarbu, kad prisiminti, kad šio pasiūlymo pagrindinė esmė buvo kompensuoti didelę netekti žvėjams. Gambus. Ačiū pirmininkė. Norėčiau taip pat padėkoti kolegoms, kurie kalbėjo prieš mane. Aš norėčiau pasakyti, kad tampa akivaizdu, jog negalėtume pritarti 5 procentų lėšų mažinimui. Ir mes pritarėme toms mintims, kuris buvo išsakytos mėlyno augimo skatinimo tema. Aš iš pat pradžių sakiau, kad aš esu pasirengęs e, diskutuoti su šešėliniais pranešėjais ir ieškoti kuo e, priimtinesnio teksto visiems, kurį pateiksime po to komiteto e, nuožiūrai. Atrodo, kad mes išsprendėme šitą klausimą. Pakeitimus galite siūsti iki spalio 16. Komitete balsavimas yra numatytas e, plenarinėje sesijoje lapkričio 19 dieną.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 kad rinkų Well, now we can move to the next item. Um, it's consideration of draft opinion. Galim pereiti prie kito klausimo. Europos socialinis fondas plus nuomonės referentas yra Kristianas Silviu Bušoj. Jam suteikiamas žodis. Ačiū, pirmininkė. Atsiprašau. O man buvo pranešta, kad turiu atvykti 10, tai atsiprašau, kad vėluoju. 2018 gegužė 30 komisija pateikė pasiūlymą dėl reglamento, kuriuo kūrimas Europos socialinis fondas plus atliepiantis dabartinius rinkus padėti. ES nedarbo lygis siekia 20 procentų. Europoje nedelsant reikia imtis kažkokių priemonių. Taigi ateinančiais metais mums reikia išlikti konkurencingais pasaulinėje rinkoje, mažinti socialinę atskirtį, e, skirti daugiau lėšų sveikatos apsaugos. Š šiuo fondu siekiama sumažinti administracinę naštą, susijęjus penkis fondus, e, įskaitant ir tokius e, fondus kaip e, Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondas. E, mums reikia lankstaus mechanizmo, kuris e, sumažintų nereikalingą biurokratiją, palengvintų fondų naudojimo Tačiau išbraukus sveikatą iš šios fond, e, sveikatą siūstume blogą signalą Europos piliečiams. Sveikata turi išlikti vienu iš prioritetų, e, turint minti. Ir aš savo nuomonėje išreiškiau du nuogastavimus. Visų pirma, breksitas ir augantis euroskepticizmas. skepticizmas Taigi, išbraukus sveikatą iš centrinio pagrindinio politinio paketo mes dar labiau sumažintume piliečių pasitikėjimą ES. Eurobarometro duomenimis e, piliečiai teigia, kad ES turėtų labiau kištis į šią sritį. Taigi, e, e, sveikatą reikėtų išbraukti iš Europos socialinio fondo ir e, jai skirti atskirą dėmesį, e, įtraukti kaip atskirą elementą, e, siekiant didinti su sveikata susijusias programas jų finansavimą. Sveikatos rytyje iki šiol buvo padaryta nemažai. Ir negaišindamas laiko noriu pabrėžti į dar vieną dalyką. Reikia uh, reaguoti į migrantų ir pabėgėlių sraustus, e, keistis geriausią praktiką kovoje su alkoholizmu, žif ir taip toliau. E, taip pat e, reikia skatinti e, sveikatos priežiūros tinklą, gerinti medicininę įrangą ir be ES pagalbos šalis pačios tų tikslų sunkiai pasiektų. E, kitas dalykas, kurį e, noriu atkreipti jūsų dėmesį, yra e, biudžeto mažinimas. Jis nėra labai didelis tas sumažinimas, bet vis dėlto Europos komisija siūlo jį mažinti. Ir kitaip perdėlioja prioritus pagal kitą daugiametę finansinę programą. E, ir tų tikslų, kurie yra užsibriežti, nepasieksime, jeigu bus mažinas biudžetas. Be to siunčiame piliečiams, aišku, e, signalą, kad nesugebėsim doroti su tais iššūkiais, kurių ateityje tik daugės. E, noriu atkreipti dėmesį į antimikrobinį atsparumą. Šioje srityje reikėtų dirbti daugiau. Taigi sumažinus finansavimą mes nesugebėsime įveikti tų iššūkių, kurie ateityje dar kils. E, e, turim užtikrinti sveikatos priežiūros netolygumų mažinimą ir mm, e, sveikatos ciklas turėtų e, būti finansuojamas e, savo 16-17 e, pakeitimuose siūlau palikti 458 milijonų finansavimą, siūlau savo pakeitimuose numatyti ankstyvą diagnozavimą, ankstyvą tyrimų darimą ir palikti palikti numatytą biudžetą. Sveikatos problemos e, prisideda prie e, žmonių neligybės. Ekonominė e, krizė taip pat veikia žmonių sveikatą, tai yra vienas iš rizikos faktų. 20 pakeitime siūlau įvesti naują straipsnį 29a ir e, e, įvykdyti veiksmus, kurie skatintų geresnę žmonių sveikatą. Norėčiau, e, kalbant apie tai, kad norint skatinti Europos sveikatos priežiūros institucijų veikimą tarptautinė erdvėje reikia dar bendradarbiauti su pasaulinė sveikatos organizacija ir kitais tarptautiniais veikėjais. Ehm, kai kurios valstybės narės nėra entuziastingai nusiteikusios, nenori, kad e, sveikatos sistemos būtų koordinuotos europinių lygmenių, tačiau reikia dalytis geriausiamis praktikomis, komisija e, yra puikiai ekspertė šioje srityje, žino, kaip reikia imtis tokių veiksmų. Taigi dėkoju už tai, kad išklausėte ir dabar nekantriai lauksiu šešėlinių e, pranešėjų pastabų. E, atsiprašau dar kartą, kad pavėlau. Man buvo pasakyta, kad šis klausimas bus nagrinėjamas 10 ryto. Aišku, viskas suprantama. Ponas Palma, kuris keičia šešėlinę pranešėją Kadenbach. Ačiū. Kadenbach labai atsiprašo, kad e, negalėjo dalyvauti, nes pirmininkauja agri šešėlinių pranešėjus posėdžiui. Ji e, pritarė e, pranešėjui, kad sveikatos programos nereikėtų išbraukti iš Europos socialinio fondo plus. Ji e, komiteto pirmininkui buvo e, parašytas laiškas, prašoma išlaikyti e, finansavimą ir ji mano, kad e, finansavimo mažymas yra nepriimtinas. Reikia dirbti antimikrobinio atsparumo srityje reikia užtikrinti ambicingas Europos sąjungos programas tiek sąjungos, tiek valstybių narių lygmenių. Ji dar kartelį prašo šį klausimą iškelti pirmininkų suigoje. E, tas klausimas buvo įtrauktas, bet paskui paskutinę minutę išbrauktas, tai prašome šį klausimą sugražinti. Ačiū ponui Palmer, dabar pone Jeten Meker. E, kaip žinot, man nepatinka, kad ES <clears throat> kišo ten savo nosį, kur jai nereikėtų. Bet vis dėlto e, sveikatos priežiūros e, srityje reikėtų uh, E, gerinti bendradarbiavimą, kad ES sveikatos priežiūros institucijos veiktų geriau, kad galėtume susidoroti su tarp valstybinėmis e, grėsmėmis, kovodami su lygomis. Naujos technologijos, senstanti ES e, populiacija rodo, kad reikia peržiūrėti, kaipgi nacionalinės sveikatos priežiūros sistemos veikia ir veiks, e, kaip galėtume užtikrinti jų produktivumą. Mano šalyje, Suomijoje, mes jau e, imamės ambicingų programų, dėgiame e-health sistemą, e, kuriamos pacientų duomenų bazės, E, skaitmeninimas e, viską keičia, e, ne, ne įtraukiant ir sveikatos sektorių. E-health puikiai reikėtų sukurti priemonę, kuri padėtų keistis geriausiomis praktimas. Europos socialinio fondo pasiūlymas E, labai dažnai vartoja žodį sinergija, kalba apie potencialius sinergijos privalumus, žodis gražus. Jis e, pernelyg dažnai vartojamas, mums svarbu užtikrinti, kad e, būtų pasiekti uh, pasiekta pažanga sveikatos priežiūros įstyje, nes tai daro įtaką e, žmonėms tiesiogiai. E, sveikatos priežiūrai lėšos numatytos pagal e, daugybę kitų programų, Horizontas Europą, regionės plėtros fondos ir taip toliau. Tačiau norėčiau paprašyti komisijos uh, plačiau papasakoti, kai, kiekgi bus sveikatos priežiūros sistema finansuojama iš šių skirtijų, skirtingų programų. Ačiū. Thank you very much, Madam Konečna. Pane Konečna, žodis. Ačiū, pana pirmininkai, mėly kolegos. Dažnai taip atsitinka, <clears throat> kad e, turėčiau pritarti kolegoms iš Europos liaudės partijos, tačiau iš tiesų man priimtinas šios nuomonės nuostatos. 70 procentų europiečių norėtų, kad ES imtųsi aktyvesnių veiksmų sveikatos apsaugos srityje. Tačiau e, pasiūlymai dėl daugiametės nacijos programos siekiama priešingų tikslų. Man tai kelia susirūpinimą, <clears throat> ypač susirūpinimą kelia dėl to, kad e, į strateginių investicinių fondo plus e, programas yra įtraukiami su sveikatos apsaugas susiję projektai. Taigi komisijos požiūris mane neramina. Nes e, situacija panašiai tokia, kad iki kadencijos pabaigos neteksime, turėtume netekti už sveikatos apsaugą atsakymo komisijos nario ir santykiai generalinis direktoratas būsimo komisijoje taip pat nustotų gyvavęs. pasiūlymai nuo 14 iki 20 metų yra nepriimtini, nes dabar daromas spaudimas, turint mažiau lėšų, pasiekti geresnių rezultatų. Sveikatos, sveikata yra ne tik fizinė, tačiau taip pat ir e, psichinė. E, o kaip mes e, ją sugebėsime puoselėti ir apsaugoti, jeigu nepakanka dabar skiriamų finansinių lėšų vien tik fiziniai sveikatai užtikrinti, tai nekalbant jau apie psichinę. Šis e, sveikatos reikmėms, reikmėms skirtas biudžetas kitoje daugiametėje finansinėje programoje turėtų būti padidintas arba bent jau išlaikytas dabartinis jo lygis. Ir aš čia kalbu apie visiškai minimalius e, e, asignavimus, kurių ir dabar nepakanka. Jeigu norime pasiekti daugiau, turime įtraukti taip pat įvykstančias diskusijas ir procesus pacientus bei jų organizacijas. Čia pritariu pranešėjai. Pranešėjų, taigi man tikrai priimtinas e, šis nuomonės projektas, nekantriai laukia būsimo bendradarbiavimo. Pirmininkė, ačiū. Pone Grostėci, ačiū pirmininkė, atsiprašau, kad pėlavau, užtrukau kitame posėdėje, džiaugiuosi, kad spėjau atvykti laiku ir e, pareikšti parmą kolegai Busoj, jis tikrai puikų darbą atliko, tiesiog tobulo mano vertinimo. Jis e, nemėgino išvengti e, tokių opių temų, tai parodo, patvirtina jo drąsą. Europos Sąjunga e, komisijos siekis įtraukti sveikatos apsaugos programas į EFSI plus tikrai kelia rimtų e, problemų, nes e, tokiu būdu gali nukentėti sveikatos apsaugos programų pastebimumas, veiksmingumas. Tokie pasiūlymai yra neprimtini, nes visi tyrimai rodo, kad mūsų piliečiams sveikatos apsauga rūpi labiausiai, todėl būtina įsitikinti, kad ES šioje srityje gali sukurti pridedamosios vertės ir taip užsitikrinti jų parmą ES per būsimus rinkimus. Šioje srityje e, mūsų piliečiai norėtų, kad Europa imtųsi aktyvesnių veiksmų sveikatos programos turėtų būti finansuojamos atskirai nuo daugiametės finansinės programos <clears throat> finansinių išteklių. Jeigu mes pritarsime komisijos pasiūlymui, e, tai susilpninsime sveikatos apsaugos programų e, finansavimą ir jų poveikį. E, taip pat negalėsime atitinkamos ir dabar sveikatos apsaugos programų sąskaitą bandoma finansuoti pabėgėlių paramos integracijos programas. Nu, kad mes turime aiškiai išskirti sveikatos apsaugą, jos biudžetą, nes nacionaliniu lygmeniu asignavimai sveikatos apsauga ir finansavimas mažėja. Mokslo tyrimai e, sveikatos apsaugos srityje kainuoja vis brangiau, epidemijos plinta nepaisydamus valstybių sienų, vaistų ir medicinės įrangos rinka taip pat plečiasi, stambėjai duomenys. Visi šie procesai parodo ir pabrėžia, kad būtina skirti reikimą dėmesį sveikatos apsaugos politikai, reikia glaudžiau bendradarbiauti, jungti aukštesnę pavarą, komisija negali ir toliau stabdyti vykstančių procesų, bandyti palaidoti sveikatos apsaugos programas, nes kiekvieną kartą e, artėjant kadencijos pabaigai visą laiką bandoma palaidoti Europos e, sveikatos apsaugos politiką. Ir kiekvieną kartą ta politika yra išgelbėjama mūsų komiteto ir e, jo narių pastangomis, taigi tikiuosi, kad e, mūsų komiteto nariai dar kartą susitelks, palaikys pranešėją ir suvoks, kokia tragiška yra Europos sveikatos apsaugos politikos e, padėtis, kuomet jis stovi ant išnykimo slengščio. Ačiū. Ar dar kas nors norėtų tarti žodį šią temą, jeigu ne, tuomet žodis komisijos atstovė poniai Grisart. Ačiū mano e, lausytas, mano pavardė Stefan Šrek, dirbu sveikatos apsaugos generalinėme direktorate. Noriu padėkoti pranešėjai, šešiems pranešėjams už pareikštas nuomonės, atidžiai jų klausomės, noriu pabrėžti, kad mes e, savo pasiūlyme daugiausiai dėmesio e, skiriame tiems e, elementams, kuriais remiantis jau buvo kuriama pridedamoji vertė anksčiau. Dabar įtraukiant sveikatos apsaugos programas į ESF plus programą norime pabrėžti tą saveikumo aspektą. Nes uh, pagrindinis siekis įtraukiant arba siūlant įtraukti sveikatos apsaugos programas į ESF plus programą ir buvo noras užtikrinti saveikumą tų programų. Nes mes puikiai suvokiame šių sveikatos apsaugos programų svarbą Ir, kaip žinome, klasikinis ankstesnis e, socialinis fondas e, daug investavo į sveikatos apsaugos programas pagal pasidalomą valdymo programą. Ir investicijos buvo daug didesnės, todėl manome, kad tikrai galima užtikrinti didesnį saveikumą geriau suderindami socialinio fondo e, investicijas ateityje ir e, sveikatos programų investicijas. Turime jau e, labai gerų pavyzdžių. Ir <clears throat> manome, kad sujungus šias abi programas tokių pavyzdžių ateityje turėtų tik padaugėti. Tiek noriu pasakyti, kalbant apie biudžeto signavimus ir klausimus e, susijusius su, biudžet, su sveikatos apsaugai skiriamo biudžeto finansavimu turėtų būti svarstami bendrame biudžeto patvirtinimo kontekste, todėl tikrai negaliu šių aspektų šiandien pakomentuoti. Ačiū uždėmesi. Pos busoji dabar. Labai ačiū, noriu trumpai padėkoti kolegams už e, draugiškus e, žodžius, e, teigiamą mano pasiūlymą įvertinimą tai, kad jie palaikė mano mintį dėl atskiros e, sveikatos apsaugos finansavimo programos ir e, būtinybės didinti e, biudžetinius asignavimus. Taip, ponė Karimbak, šį sprendimą turės priimti pirmininkų suėgai, reikia palaukti ir pažiūrėti, kaip mes sugebėsime įtikinti politinių frakcijų vadovus, kitus, kitų parlamento institucijų vadovus kad jie pritartų mūsų pozicijai. Noriu padėkoti poniai Jatenmaki už jos paramą mano minčiai dėl biudžeto didinimo. Pat noriu pabrėžti e, skaitmeninės sveikatos apsaugos, e, sveikatos paslaugų ar priežos paslaugų svarbą. Pone Koniečiui, tai padėkoju už išsakytą paramą. Tik noriu pridurti, kad labai tikiuosi, jog tie gandai, kad kitoje kadencijoje nebeturėsime komisijos nario atsakingo už sveikatos apsaugą ir kad nebeliks sveikatos apsaugos generalinio direktorato, tikiuosi liks tik gandais. E, ir nes buvo aiškiai pasakyti, kad Europos piliečiams labai rūpi sveikatos apsauga, valstybės narės, regioninės valdžios struktūros turi, turi savo e, prioritetus nusistačius, tačiau ES institucijos turi dėti daugiau pastangų. Noriu padėkoti ponui Grostetui už išsakytą parmą, visiškai jums pritariu. Jūs paminėjote kai kurios iššūkius, bet tų, kuriuos ir aš Jau minėjau e, iššūkius susijusius su būsimąją kadenciją, taip, jūs esate visiškai teisi. Šiuo pasiūlymu siunčiamas e, visiškai netinkamas e, politinis signalas, kuomet sveikas priežiūros programa turėtų nustoti egzistavusi, jeigu būtų šis pasiūlymas priimtas. Tačiau tai yra tik pirmasis etapas Žinoma, kad sveikatos apsaugos politika kaip po tokia niekur nedings, ji bus įkorporuota įtraukta į e SF Plus programą, tačiau jeigu mes tokiam pasiūlymui pritarsime, vis tik tai egzistuoja, atsiras didžiulė grėsmė, kad e, atskira sveikatos priežiūros apsaugos politika nustos egzistaus. Aš manau, kad tikrai jūsų e, autoritetas Europos parlamente galėtų padėti įtikinti kolegas pritarti mūsų pasiūlymų ir mūsų požiūrį, taip pat ir frakcijų vadovus. Ačiū. Dėl šio pranešimo, ko gero, balsuosime lapkričio 12 Strasbūrė. Dėl pakeitimus galite teikti iki spalio 17 užimtumo komitete Balsavimas vyks e, lapkričio 26. Ankstesnis ketvirtasis darbo tvarkės klausimas. Keitimasis nuomonės su komisijos atstovu vis dėl planuojimų taikyti priemonių apšvietimo gaminiams pagal ekologinio projektavimo energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo teisės aktus. Taigi, komisijos atstovas Hudson gauna galimybę pasakyti iki dešimties minučių. Ačiū, labas rytas. Pirmiausia, pateiksiu bendrą informaciją komitetui ir pasakysiu, kad dabar mes visų pilnu, visų tempų einame į priekį ir pateikinėjame bent jau dešimt teisės e, aktų rinkinį, siekdami, kad e, iki vėliausiai kovo vidurio ties teisės aktų rinkinys bus patiktas parlamentui. Apšvietimo reglamentai, tas yra vienas iš to dokumentų rinkinio e, teisės aktas. Kolegija dar kol kas nepriėmė sprendimo. Ir Taip pat reikėtų gauti mm, informaciją iš uh, kitų rinkos subjektų ir po to bus balsuojama komitete. Apšvietimas yra mūsų darbo labai svarbi sritis. Labai svarbu kad prieimus tam tikras priemonės 80 procentų buvo sumažintas energijos poreikis padarius tinkamus pakeitimus. Iki 30 metų mūsų manimų reikia ir toliau uh, iki, bent jau iki pusės sumažinti šitą energijos poreikį uh, nuo to, kuris dabar yra konstatuojamas Tiesiog aš komitetui jau minėjau ir dar kartą pagrindus tris dalykus, kurie yra aptarinėjami su suinteresuotim šalimis. Theaters. This has been in the teatrų apšvietimas ir lempos, kurios yra naudojamos šiam apšvietimui. Iš tikrųjų čia teisiškai tenka reglamentuoti labai daug dalykų, tačiau mes į tą problemą turime kaip įdėmėsiu, kadangi šitas apšvietimas yra skirtingas, skiriasi nuo įprastinio e, apšvietimo ir todėl mes turime atsižvelgti į teatro sektoriaus susirūpinimą ir žinoma, konstatuodami, tai, kad 80 procentų tų lempų, kurios yra naudojamos teatro apšvietime, yra susijusi su techniniais parametrais ir todėl į tai reikia atsižvelgti. 20 procentų šito e, e, apšvietimo yra mažiau naudojama arba susiję su tam tikra specifika. Kitas tai yra fluorescencinis, galbūt uh, dieninis apšvietimas, kuris yra instaliuojamas biurose. Šito apšvietimo lempose yra gyvsidabrio ir norint atsisakyti e, visų šitų apšvietimo įrenginių ir sistemų, tai sudarytų kiek 2-3 e, teravatus, nedaugiau. Dabartinėme tekste yra numatytos išimtis būtent tokiam apšvietimui. Ir trečias klausimas, kuris nuolat aptarinėjimas ir buvo aptarinėjimas, kai buvo priimtas uh, Ankstesnis reglamentas tai yra apšvietimo poveikis jautriems žmonėms. Iš tikrųjų, šitų tas dienos apšvietimas gali paveikti jautrių žmonių e, savijautą ir taip pat šiame pasiūlyme yra numatytos tikslingos išimtys, kurios leidžia naudoti tam tikras specifines lempas, kai susidurime su jautrių žmonių reakcija į apšvietimą. Aš laukiu jūsų pastabų ir žinoma atsakysiu jūsų klausimus, jeigu tokių kiltų. Thank you very much. Σας βίρς. Invite colleagues to take the floor. The first one, Mr. Lise. Ponas Lyze. Ačiū pirmininkė, ačiū komisijos atstovui Hudson už informaciją. Aš ir toliau manau, kad ekologinio projektavimo direktyva yra labai svarbi teisės priemonė taupyti elektros energiją. Komisijos vicepirmininkas Katainin sakė, kad šita e, ekologinio dizaino projektavimo direktyva sutaupė tiek energijos, kiek yra sunaudojama, pavyzdžiui, Italijoje ar e, Švedijoje. Tai yra labai svarbu. Drausdami įprastinės elektros lemputes, nes nesuvokėme, kaip svarbu komunikuoti, aiškinti, kodėl mes tai darome, kokiu yra alternatyvų. Ir tuomet aš anu metu prašiau, kad prieš komisijai įmantis naujų žingsnių, žinoma, mes turėsime jiems pritarti ar nepritarti, turėtume pasitarti, pasikonsultuoti. Ir džiaugiuosi, kad tos konsultacijos yra numatytos pagal mūsų darbo atvarkę. Norėčiau paklausti apie tas T8, T8 šviestuvus. Kodėl dabar yra siūlomas šitos apšvietimo sistemos ir jeigu turiu teisingą informaciją, tai ir aplinkosaugos generalinio direktorato atstovas yra ir girdėjau, kad yra galvojama apie apšvietimo draudimą, apšvietimo, kuriame yra gyvsidabrio. Iš tikrųjų reikia labai labai gerai aptarti prieš primtą sprendimą prie ir padaryti kuo tinkamesnį sprendimą. Kai buvo nutarta uždrausti tradicinės elektros lemputes, komisijai buvo pateiktas tas tyrimas, kad, kad gyvsidabrio problema kyla deginant rudąją anglį ir kad naudojant įprastinės elektros lemputes gyvsidabrio į aplinką nepatektų, jeigu tos lemputės tinkamai būtų surenkamos ir utilizuojamos. Taigi situacija pasikeitė, dabar įprastinių elektros lampučių nebeliko, halogeno e, e, apšvietimas dar naudojamas, tačiau aš norėčiau, kad būtų kažkaip tai susijęjami vartotojų ir pramonės interesai. Nesvarbu, ar tai būtų aplinkosaugos direktoratas, ar energetikos direktoratas, kaip ten bebūtų, ir vienas ir kitas sektorius būtų e, pajustų šito draudimo pasiekmes. Manyčiau, kad nereikėtų drausti vienų ar kitų įrenginių ar prietaisų vieno direktorato iniciatyva, o kito draudimo imtųsi kitas direktoratas. Taigi reikėtų e, ramiai apsispręsti, galbūt sprendimą reikėtų, žinoma, ir netidinėti keliems metams, tačiau kita vertus rinka pati priims sprendimą, kadangi jisai bręsta. Kitas pakeičiamumo kriterijus parlamente, vidaus rinkos komitete pranešėjas Duron iniciatyva buvo pareikalauta, kad apšvietimui būtų numatytos tas ta, tai apšvietimo o, o, e, Quelle austauschen kann. Pakeičiamos lemputės, sakykime, galbūt e, lemputė ar kitas e, švietimo e, šviesą spinduliuojantis objektas galėtų būti pakeičiamas, nekeičiant apskritai paties įrenginio. Tai būtų naudinga vartotojui, jeigu tas pakeičiamumas būtų garantuotas ir todėl norėčiau, kad komisija į tai atsižvelgtų ir galvodami apie vartotojų interesus. Kartais gaminio įrenginio projektas, dizainas neleidžia užtikrinti šito pakeičiamumo, tačiau pats principas, galvojant apie vartotoją, o ne apie rinkos priežiūrą, yra svarstytinas. Ir aš norėčiau paprašyti komisijos į tai įsigilinti, įsigilinti į vartotojo interesus ir pateikti mums informaciją, kas yra planuojama šią kryptimį. Žinau, kad dar nieko nėra nuspręsta, tačiau vis dėlto manyčiau, šią temą yra diskutuojama. Dėkuoju. Palmer. Ačiū. organizations in, uh, in my Teatro apšvietimo klausimas taip pat ir mano rinkiminė apygardoje yra svarbu, kadangi tai svarbu ir mažoms bendruomenėms, ir uh, mažiems teatrams, kadangi apšvietimui reikia ieškoti pajamų, kad būtų galima užtikrinti apšvietimą ar teatre, ar mažose E, muzikos renginiuose, koncertuose. Iš tikrųjų, aš džiaugiuosi, kad tiesiog suprantama šito sektoriaus situacija, poreikiai ir labai svarbu, kad šitas išsamus pasiūlymas remiasi konsultacijomis su suinteresuotomis šalimis ir gauta informacija. Atrodo, kad buvo įsigilinta į išsakytos tas abejonės, tačiau aš vis dėlto norėčiau paprašyti, kad patiksintumėte kai kuriuos dalykus. Jūs sakėte, kad 80 procentų dabar naudojamų švietimo lempų e, naudojimų teatruose gali patekti į tą numatomą išimtį. Kada komisija mano galėsinti peržiūrėti šitą išimtį, kad, kad tos organizacijos tie subjektai, kurie naudoja tokias lempas dabar, galėtų žinoti, kaip reikėtų elgtis po trijų arba dešimties metų laikotarpio. Bet to sakoma, kad 10 procentų, 20, 20 procentų lempų teks vis dėlto pakeisti Ar tai nereikštų, kad reikės pakeisti pačias brangiausias lempas? Ir ar tai nereiškia, kad tai turės poveikio ypač e, e dideliems teatrams, didelioms koncertų salėms? Ar komisija pagalvojo, ar iš tikrųjų ta visiems vienodai taikoma taisyklė pasiteisins? vienas dalykas, kai didžiulės arenos naudoja tokį apšvietimą ir kai e, už bilietą prašoma e, dešimtis eurų ir kitas dalykas, kai tokiame renginyje yra tik tai šimtas žiūrovų ir nedaugiau ir tas 20 procentų e, yra visiškai kiti kaštai, kuriuos jiems reikės patirti. Ir todėl reikėtų galbūt įsigilinti į tą situaciją ir pagalvoti, kaip teisingiau pasielgti, kad skirtingai galbūt būtų galima vertinti renginio vietos dydį ir renginio apimti apskritai. Tak, fru formand. Øh, nu er det ikke min fil, men jeg er her, fordi... Tai ne mano klausimas, bet pasisakysiu, nes rytis labai svarbi. E, ekologinio projektavimo direktyva sulaukė e, didelio pasisekimo. Paro, mes matėm, kad jinai buvo tinkamai įgyvendinama ir esame labai dėkingi, kaip, e, kaip viskas įdėkta puikiausiai veikia, mums nebereikia skaityti ilgiausių paklodžių, kur nurodyta efektyvumo klasė ir taip toliau. Tačiau kalbant apšvietimą, mes vis dar naudojam kelių šimtų metų e, senumo įrenginius ir nepakeitėm tų lampučių, kurias turėjom keisti. E, jos vis dar tebe naudojamos tos senovinės lemputės. Ir e, tos lemputės yra kaitrinės lemputės taip smarkiai šildo, kad kartais net reikia atsidaryti langus, kad e, patalpoje nebūtų taip karšta. Kalbant apie teatrus, žinoma, kad e, E, maži e, teatrai nukentės, jeigu priimt, bus priimtos tokios nuostatos. Tačiau vis tiek turime daryti spaudimą, kad būtų e, keičiama situacija. Ir labai džiaugiamės šiuo nauju pasiūlymu, kuriuo daromas spaudimas teatras yra tik tai viena sritis, bet yra ir daug tų sričių, kur taikomi vis dar tie senoviniai modeliai ir juos reikia keisti. Aišku, reikėtų galbūt daryti išimti mažiesiams teatrams, kad jie tą pažangą pasiektų per ilgesnį laiką, bet tos ryties nereikėtų išbraukti. Ir tikrai labai norim pamatyti, kaipgi atrodys tas galutinis ekologinio projektavimo pasiūlymas. Labai svarbu, kad jis būtų tinkamas vartotojams, kad vartotojai su, suprastų, kaip visa tai taikoma, kad jisai ne, nepaskestų pasiūlymo jūroj. Reikia orientuotis į vartotoją, E, vartotojams tas tekstas turi būti suprantamas, taisyklės turi būti teisingai ir lengvai įgyvendinamas ir mes turim prisidėti prie to, kad ekologinio projektavimo direktyva būtų lengvai pritaikoma. Taigi dabar laukiame viso tiesiog dokumentų paketo ir tikėsime, kad jis bus gerai pritaikomas. Ačiū. Kas dar norėtų šią temą kalbėti? Hudson apibendrinimo prašau. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju kolegoms, kurie išreiškė paramą šiai programai apskritai. Iš tikrųjų, 50 procentų sutaupytos energijos buvo pasiekta ekologinio projektavimo pastangų ir programos įgyvendinimo dėka. kolegai Lyza atsakysiu, kad iš tikrųjų reikia užtikrinti kuo geresnę komunikaciją, ypač kai keičiame e, e, etiketes, dizainą, tai tuomet mes bendradarbiaujame su gamintojams ir kalbame apie tai, kad reikia paaiškinti vartotojams, kodėl keičiamas atitinkamas gaminys. Labai gerai, kad aplinkosaugos e, generalinio direktorato atstovas taip pat yra šioje salėje. Mes iš tikrųjų, mes bendradarbiaujame, pateikdami įvairiausius e, pasiūlymus, pavyzdžiui, pasiūlymus dėl indų skalbyklių, dėl skalbyklių ir kitais atvejais. Iš tikrųjų, dėl tų siūlomų keisti uh, lempų ir apsėdimo sistemų, reikėtų turėti menį, kad ne tik tai komisija pasirenka šitą sprendimą, yra ir atitinkamas ma, direktyva dėl. Where, where in the, in the It's... Yra pagrindinė direktyva ir žinoma, mes turime bendrai pasirink, padaryti pasirinkimą. Dėl tų dienos šviesos lempų, fluorescencinių lempų reikėtų pasakyti, kad yra pakankamai pasirinkimo taikant LED apšvietimo sistemas ir kitų galimybių. Ir papildoma nauda būtų ta, kad mažiau būtų naudojama tokių įrenginių ir prietaisų, kuriuose yra gyvsidabrio. Dypsoderio temą priminė Lyzė savo pasisakymo metu ir kad mm, buvo kalbėta apie tai, kad šitos dienos apšvietimo lempose taip pat yra gyvsidabrio, tačiau kita vertus reikia turėti omenyje, kad jau yra ir naujas technologijos, kurios nebėra tokios pavojingos dėl šviesos arba apšvietimo šaltinių. Šiame tekste mes į tą aspektą nelabai gilinamės. Mes tiesiog manome, kad rinkos priežiūros tarnybos turėtų turėti galimybę testuoti šitas lampas ir tikrinti, ar juos atitinka šio teisės akto pasiūlymo reikalavimus ir priimti sprendimą, ar išimti iš rinkos tokį švietimo įrangą po to, kai jisai buvo patikrintas. Susitikimuose su pramonės atstovais buvo paminėta, kad reikia atsižvelgti į tuos didelius kaštus, kurie tenka sukuriant tokį gaminį ir kiek tai kainuos ar atneš nuostolių šitą gaminį išimant iš rinkos. Todėl mes turime vertinti šitą aspektą ir iš ekonominio požiūrio taško ir e, numatyti pakankamai daug lankstumo ir žinoma galvoti apie pakeičiamumą. Buvo iškeltas mažų teatrų apšvietimo klausimas. Žinoma, viskas susijęs su laiko tarpiu, kuriam bus taikomos šitos išimtys, tačiau šitos išimtys yra taikomos tik tai tam tikriems, tikrai švietimo įrangai ir jeigu ta įranga teatrams ir toliau bus neišvengiama ir reikalinga, tai ji toliau galės būti naudojama. Šito teisės akto įsigaliojimas yra numatytas, tai numatytas penkerių metų laikotarpis dėl 20 procentų. Aš kalbėjau, kad 20 procentų lempų tipų turėtų būti pakeista, o ne 20 procentų lempų. Lempų esančių teatro apšvietimo įrangoje. Kitas dalykas, mažuose teatruose yra naudojamos specialios apšvietimo lempos. Pabrėžiu, ypač mažuose teatruose teatruose. Žinoma, yra numatytas netgi dabar jau pakankamai pasistumėjusiame teisės akto aptarimo procese numatyta keturių savaičių galimybė pateikti informaciją apie švietimo įrangos mažose teatruose poreikius. Norėčiau pridurti dar du dalykus. Niekas niekada nepasiūlė ir nepasiūlys, kad tą pačią dieną, kai įsigalios reglamentas, visos anksčiau naudotos lempos turi būti išmetamos ir kad jų nebebus rinkoje. Tie prietaisai ir apšvietimo įranga bus naudojama tol, kol bus sukurtas ir rinkai pristatytas pakaitalas. Jeigu LED lempos galės būti veiksmingai pakeistos, tai visi pastebės, kad taip galima sutaupyti e, elektros energijos, kaip tai buvo padaryta pakeičiant įprastinės elektros lemputės. Tiesiog uh, reikia suprasti, kad mes savo vertinime atsižvelgėme ir į finansinius aspektus. Žinoma, juos atsižvelgsime toliau tolesnės diskusijos metu. Rytoj jūs į darbo tvarkę įtraukėte LIFE finansavimo programos reglamento peržiūros klausimą energijos e, e, imlumo ženklinimas yra jau numatytas ir tas ženklinimas pasitaisino. Horizontas 2020 nėra tiesioginė programa, kuri yra susijusi šią temą. Tačiau vis dėlto komisijos pasiūlyme dėl LIFE programos kitam programavimo laikotarpiui yra numatytas nuostatos dėl perinamojo laikotarpio link e, švarios aplinkos. Energetikos sektorte dirbantis mano kolega, žinoma, e, atsakys ir kitus jūsų pateiktus klausimus vėliau. Dėkoju, dėkoju už jūsų pasisakymus ir mintis. Šią tema. Balsavimas yra numatytas 11 valandą. Dabar turime paskelbti pertrauką iki balsavimo. Jūs galite ir toliau pakalbėti su kolega Hudson, kam dar kilo klausimų arba į kurių klausimus nebuvo atsakyta, o mes susitinkame balsavimui 11 valandą. dainuotų jau Well, hello everyone. If you want to take your seats and uh, prepare your voting cards, then we might start the session. Grįžkime į vietas, pradėsime balsavimą ir primenu, kad iš vakarinės sesijos du klausimai yra perkelti į rytinį posėdį 17 ir 23 pasiruoškite balsavimo korteles. Ponas Farija, gal galėtumėt paaiškinti, kodėl šias dvi um, ataskaitas perkelėt į rytinį posėdį? Su sekretoriatu taip nusprendėme, kad subalansuotume e, tą um, proporcingumą išlaikytume, nes vakare buvo numatyta daugiau e, balsavimo, daug kompromisų pateikta ir tam balsavimui reikės daugiau laiko. Taigi, pirmiausia, balsuojame e, elektroninis rinkos. Elektroninis balsavimas dėl skaitmeninės rinkos, sveikatos priežiūros ir slaugos transformacijai bendroje skaitmeninėje rinkoje suteikti galių piliečiams kurti sveikesnę visuomenę. Balsavimą baigiam. Priimta. Dėl, komisi... dėl e, retųjų lygų balsuoti pradedam. Balsuoti baigiame. Priimta. E, balsuojame dėl klausimai, kurie atsakoma žodžiu, dėl e, saugant Europą, švarus oras visiems. Balsuoti pradedam. Balsuoti baigiame. Priimta. E, Balsuomi klausimai, kurie atsakymą žodžiu, ES iniciatyva Koordinatoriai. Balsuoti pradedam. O dėl apdulkintojų. Balsuoti baigiame. Priimta. Tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimas. 46 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 47 už, prieš, susilaiko, atmesta. Pirmas kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 213 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 231 už, prieš, susilaiko, atmesta. 232 už, prieš, prieš susilaiko priimta. Agri 31. Kas už, kas prieš susilaiko atmesta. Antras kompromisas už, prieš susilaiko priimta. Mm. 243, 46 ir kiti. Kartu kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 242. Kas už, prieš. 243, atsiprašau, už, prieš, susilaiko, atmesta. Dėl penkto kompromiso, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 266, ragri 36, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 267. Kas už, kas prieš susilaiko atmesta. Peč 20. Kas už, kas prieš susilaiko priimta. 14. Kompromisas už, prieš susilaiko priimta. Dešimtas kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. 241 e, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 263 už, prieš, susilaiko atmesta. 276 už, prieš, susilaiko atmesta tikriname elektroniškai. It's closed. Adopt. Balsuoti baigiame priimta. Ačiū. Du kiti pakeitimai atkrinta. 22 kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Trečias kompromisas už, prieš susilaiko priimta. Dešimtas puslapis. 278 pakeitimas už, prieš susilaiko atmesta. 4A kompromisas už, prieš susilaiko priimta. Balsuojame dėl 4B kompromiso. Kas už, kas prieš, susilaiko. Patikrinkime elektroniškai. The vote is closed. It... Balsuoti baigiame. Priimta. Kitas puslapis, šeštas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 344 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko atmesta. Septintas kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko priimta. Šešioliktas puslapis. Žuvininkystė 28, antra dalis. Kas už, kas prieš, susilaiko, tikrinkime. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. Ko, aštuntas kompromisas. Kas už? kas prieš susilaiko. Manau, kad priimta. Patikrinkime elektroniškai. Balsuoti baigiame. Priimta. Devintas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Dvidešimt antras puslapis, vienuoliktas kompromisas, kas aš, kas, kas už prieš, kas susilaikė priimta. 475. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Akon 22 ir 35. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 476. Pirma dalis, kas už, kas prieš susilaiko primta. Antra dalis, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 477. Kas už, kas prieš. Tikrinkime elektroniškai. Balsuoti pradedam, baigiam. Priimta. 478. Kas už, kas prieš. Susilaikė priimta. Ekon 27, 356, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 480, kas už, kas prieš, susilaikė primta. Tikrinkim elektroniškai. Balsuoti pradedam. Baigiam. Priimta. 12 kompromisas. Kas už? kas prieš susilaikė priimta. 490 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 13 kompromisas už, prieš susilaikė priimta. Dvidešimt devintas puslapis. 522 e, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Tikrinkime elektroniškai. Balsuoti baigiame. Atmesta. Įtrė 59 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 526 kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 37 puslapis. Šešimtai dvidešimt pirmas pakeitimas. 23-24 su žodiniu pranešėjo pakeitimu, kuris užrašytas. Kad Kadangi turime žodinį e, pranešėjo pakeitimą, klausiu, ar yra prieštaraujančių. Jeigu ne, tada balsuojame ir dėl žodinio pakeitimo. Kas už, kas prieš susilaikė primta. Agri 79. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 44 puslapis. Agri 1. Kas už, kas prieš susilaikė. Nekėlėte rankų. Agri 1. Kas už, kas prieš susilaikė atmestas. 44 puslapis. Ekon 1 ir įtrė 4. Kas už, kas prieš susilaikė atmestą. Ekon 2 ir Itrė 5. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 51. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 50. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 52. Už, prieš, susilaikė, atmesta. Pirmas pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 53 už, prieš susilaikė. E, Tikrinkime dėl 53 pakeitimo. Balsuoti baigiame. Priimta. 54 už, prieš, susilaikė. Nemačiau. Taigi patikrinkime elektroniškai. Balsuoti baigiame. Priimta. Įtrė 2, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Agri 2, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Antras pakeitimas už, prieš, susilaikė atmesta. 55 už, prieš, susilaikė priimta. 5, Fish, e, peš vienas už, prieš, susilaikė, atmesta. Įtrė 3 už, prieš, susilaikė, atmesta. 57 už, prieš, susilaikė, atmesta. 58 už, prieš, susilaikė, priimta. 59 atkrenta, 60 už, prieš, susilaikė priimta. 61 ir į 36 už, prieš susilaikė atmesta. 63 už, prieš susilaikė atmesta. 65 už, prieš susilaikė atmesta. 64 už, prieš, susilaikė, atmesta. Ekon 3 už, prieš, susilaikė, atmesta. 66 už, prieš, susilaikė, atmesta. Į 37 už, prieš, susilaikė, atmesta. Agri 3 už, prieš, susilaikė, priimta. Žuvinis 2 už, prieš, susilaikė, atmesta. Į 38 už, prieš susilaikė atmesta. 67 už prieš susilaikė atmesta. Agri 4 už prieš susilaikė atmesta. 68 už prieš susilaikė atmesta. 69 už prieš susilaikė primta. 71 už, prieš, susilaikė. Patikrinkime elektroniškai. Manau, kad priimta. Balsuoti baigiame. Priimta. Žuvininkystė 5 už, prieš, susilaikė atmesta. Ketvirtas už, prieš, susilaikė priimta. 70 ne, žuvininkystė 4 ne. 5 ir agri 6 už, prieš, susilaikė priimta. Į 30 už, prieš, susilaikė atmesta. 73 už, prieš, susilaikė priimta. 74 už, prieš, susilaikė, atmestas. Įtarė 31 už, prieš, susilaikė, atmesta. 75 už, prieš, susilaikė, priimta. E, žuvininkystės 6 už, prieš, susilaikė, atmesta. 48 puslapis, 9 ir ekon 5, kas už, kas prieš, susilaikė, tikrinkim elektroniškai. Balsuoti baigiame. Priimta. 91 už, prieš, susilaikė, atmesta. 92 už, prieš susilaikė priimta. Agri 9 už prieš susilaikė priimta. 104 už prieš susilaikė atmesta. Žuvininkystės 11 už prieš susilaikė atmesta. 105 už prieš susilaikė atmesta į 13 už, prieš, susilaikė, atmesta. Į 24 už, prieš, susilaikė, atmesta. Į 21 už, prieš, susilaikė, atmesta. Agri 12 už, prieš, susilaikė, atmesta. Įtrė 16 už, prieš, susilaikė, atmesta. Įtrė 14 už, prieš, susilaikė EPP už ar prieš? Dar kartelį. Įtrė 14. Kas už? Priimta. Keista, nes beveik viską įtrės ir žuvininkystės komitetų atmetat. Agri 14. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 115 už, prieš, susilaikė atmesta. Į 315 už, prieš, susilaikė atmesta. 118 už, prieš. Šimtas aštuonioliktas už, prieš, susilaikė, priimta. Šimtas dvidešimtas už, prieš, susilaikė, Atmesta. Pasitikrinkime elektroniškai. Balsuoti baigiame. EPP plus vienas. Atmesta. 119. Kas už? kas prieš susilaikė atmesta. Agri 15 už, prieš susilaikė atmesta. Kitas puslapis. 130 už ir ekon 8 kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 131 už, prieš susilaikė atmesta. Kitas puslapis. 141. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. Agri 19. Už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 150. Už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 151. Už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 152. Už. Prieš susilaikė atmesta. Žuvininkystės 12 už, prieš. Dar kartą žuvininkystės 12 už, prieš susilaikė priimta. Žuvininkystės 14 už, prieš susilaikė atmesta. Ekon 11 už, prieš, susilaikė atmesta. Ekon 12 už, prieš, susilaikė priimta. 179 ir agri 10 už, prieš, susilaikė atmesta. Agri 21, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 180 už, prieš, susilaikė atmesta. Agri 22 už, prieš, susilaikė atmesta. Agri 23, kas už, kas prieš, susilaikė, tikrinkime elektroniškai. Balsuoti baigiame. Priimta. Žuvininkystės 18 už, prieš susilaikė priimta. Agri 25 už, prieš susilaikė atmesta. 204 už, prieš susilaikė atmesta. Į 330 už, prieš susilaikė atmesta priimta. Agri 27 už, prieš susilaikė atmesta. 217 už, prieš susilaikė atmesta. 218 ir agri 29 už, prieš susilaikė priimta. 219 už, prieš susilaikė priimta. 220 už, prieš, susilaikė, priimta. 221 už, prieš, susilaikė, priimta. 222 už, prieš, susilaikė, priimta. Ir dabar elektroniškai balsuojam dėl viso dokumento su pakeitimais. Balsuoti baigiame. Priimta. Now. Dabar Balsuosime dėl nuomonės dėl parlamento tarybos pasiūlymo dėl reglamento susijusios informacijos atskleidimu e, apie e, tvarias investicijas ir joms kylančias grėsmės. Balsuosime dėl pirmojo pakeitimo. Prašau kelti rankas. Pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. Pritarta. 301 ir 302 pakeitimai, kas už, kas prieš. Pirmininkė atsiprašo. Balsuosime tik dėl 31 pakeitimo, kas už, kas prieš susilaiko pritarta 32 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta 303, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 34 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko. Pasitikrinkime dėl 34. Balsuoti baigiame pritarta 35, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta 37, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta 38, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta 39, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta 40, kas už, kas prieš susilaiko pritarta, 401 kas už, kas prieš, susilaiko pritarta, 403 kas už, kas prieš, susilaiko pritarta, 45 kas už, kas prieš, susilaiko pritarta, 46 kas už, kas prieš, pasitikriname dėl 46. Mm. Balsuoti baigiame. Pritarta 47 uh, už prieš susilaiko pritarta, 48 už prieš susilaiko pritarta, 49 už prieš susilaiko pritarta, 50 uh, už prieš susilaiko pritarta, 51 už prieš susilaiko pritarta, 52 už prieš susilaiko pritarta pritarta, 53 už prieš susilaiko pritarta, 54 už prieš susilaiko pasitikrinkime dėl 54. Balsuoti pradėjome. pritarta 55, kas už, kas prieš susilaiko. Pritarta 56, kas už, kas prieš, susilaiko. Pritarta 57, kas už, kas prieš, susilaiko. Kaip Europos liaudės partija balsuoja? Pritartam. 58 dabar. Kas už, kas prieš susilaiko pritarta 59, kas už, kas prieš susilaiko pritarta 60, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 62 už prieš susilaiko pritarta. 63 už prieš susilaiko pritarta. 64 kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 65 kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 66 kas už, kas prieš susilaiko pritarta susilaiko pritarta 67, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta 68, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta 69, kas už, kas prieš. Susilaiko pritarta 70, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta 71, kas už, kas prieš. Pasitikrinkime dėl 71. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Gerai. Tuomet nebalsuosime dėl 72, balsuosime dėl antrojo. Kas už kas prieš susilaiko atmestą, kas už trečią, kas prieš susilaiko atmestą, ketvirtas pakeitimas už prieš susilaiko atmestą, šeštasis, kas už, kas prieš susilaiko pritarta, penktasis kas už, kas prieš susilaiko atmestas, septintasis kas už, kas prieš susilaiko pritarta, aštuntasis kas už, kas prieš susilaiko atmesta, devintasis kas už, kas prieš susilaiko atmesta, dešimtasis kas už, kas prieš susilaiko atmesta, vienuoliktas kas už, kas prieš susilaiko pritarta, dvyliktasis kas už, kas prieš susilaiko atmesta, tryliktasis kas už, kas prieš susilaiko, atmesta 14, kas už, kas prieš susilaiko, atmesta 15, kas už, kas prieš susilaiko, pritarta 16, kas už, kas prieš susilaiko, atmestas 17, kas už, kas prieš susilaiko, pritarta 18, kas už, kas prieš susilaiko, pritarta 19, kas už, kas prieš susilaiko, atmesta 20, kas už, kas prieš susilaiko. Atmesta 21, kas už, kas prieš susilaiko. Pritarta 22, kas už, kas prieš susilaiko. Pritarta 24, kas už, kas prieš susilaiko. Atmesta 26, kas už, kas prieš susilaiko. Atmesta 27, kas už, kas prieš susilaiko. Pritarta 28 <clears throat> kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 29 kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 30 kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Galutinis elektroninis balsavimas. Pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. E. Pritarta. ir dabar balsuosime dėl nuomonės, dėl Europos regionų vystimosi fondo, socialinio fondo, sanglos fondo, jūrų ir žuvininkystės fondo, taip pat e, prieglopščio ir migracijos fondo bei vizų priemonės against. 26. Kas už, kas prieš susilaiko balsuojame kortelėmis. Baigime. Pritarta. 38. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Primta. 39. Už. 48 balsuojame kortelėmis. And it's closed. Rejected. <laughs> Thank you. Atmesta. 39 už. Prieš. Nelabai aišku, jūs keičiat nuomonę. Priimta. Keturiasdešimtas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Keturiasdešimt pirmas už. Prieš. Atmestam. 41. Balsuojame kortelėmis. Baigiame. Keturiasdešimt antras, kas už, kas prieš, atmesta, keturiasdešimt trečias už, prieš. Kortelėmis prašau. Klaus. Rejected. Atmesta. 44 už. Prieš. Priimta. 45 už. Prieš. Priimta. Balsuojame kortelėmis. Baigime. 46. Kas už? Kas prieš? Atmesta. 47. Kas už? Kas prieš? Atmesta. Sulaikė. Atmesta vis tiek. 48. Už prieš susilaiko atmesta. 49 už prieš susilaiko priimta. 50 kas už priimta. 51 kas už kas prieš susilaiko priimta. 52 už prieš susilaiko priimta. 53 už prieš susilaiko atmesta. 54 prieš susilaiko atmesta. 55 už prieš susilaiko atmesta. 56 už prieš susilaiko atmesta. 57 už prieš susilaiko atmesta. Pirmasis pakeitimas už, prieš, laiko atmesta. Antras už, prieš, laiko atmesta. Trečiasis už, prieš, laiko atmesta. Ketvirtas už, prieš, laiko atmesta. Penktas už, prieš, laiko atmesta. Šeštas už, laiko atmesta. Septintas už, prieš, susilaiko. Dėl septinto balsuojame kortelėmis. And it's closed. Adopted. Nine in favor. Devintas už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. Dešimtas už. Prieš. Susilaiko. Aldenis mato balsuojant. Ar už ar prieš priimta. 11 už, prieš, susilaiko priimta. 12 už, prieš, susilaiko priimta. 13 už, prieš, susilaiko atmesta. 14 už, prieš, susilaiko atmesta. 15 už, prieš, susilaiko priimta. 16 už, prieš 16. Balsuojame kortelėmis. Baigiame. Atmestam. 17 už, prieš, susilaiko, atmesta. 18 už, prieš, susilaiko, atmesta. 19 už, prieš, susilaiko atmesta. 20 už, prieš, susilaiko atmesta. 21 už, prieš, susilaiko atmesta. 22 už, prieš, susilaiko priimta. 24 už, prieš, susilaiko atmesta. 25 už, prieš, susilaiko priimta. 26 už, atmesta, 7 už, prieš susilaiko atmesta, 28 už, prieš susilaiko atmesta, 29 už, prieš susilaiko atmesta, 30 už, prieš susilaiko atmesta, 31 už, prieš susilaiko atmesta, 32 už, prieš susilaiko atmesta. 33 atmestas, 34 už, prieš susilaiko atmesta. 35 už prieš susilaiko atmesta. Ir baigiamasis balsavimas kortelėmis prasideda. And it is closed. Baigiame pritartą. Baigiame balsavimą šioje rytinėje sesijoje. Nepamirškite, kad ketvirtą valandą balsuosime toliau.